Šią savaitę turėjome įprastinį komiteto posėdį, pirmadienį, antradienį, dabar ir ketvirtadienį, iš karto po plenarinės sesijos. Taigi, pradėkime darbą ir pasistengime užbaigti savo darbus. Visų pirma, primenu, kad šiandien balsuosime. Todėl reikia nepamiršti kortelių. Prisiminkite, kas pamiršote plenarinėje salėje savo korteles, paprašykite savo asistentų nubėgti jas atnešti kaip galima greičiau. Taigi, pirmas klausimas darbo tvarkės tvirtinimas. Turime pasiūlymą pranešė pasiūlymą dėl šešto klausimo - teisė informacija baudžiamajame procese. Pranešėja kolegė Sipel. Šis klausimas atidėtas iki kito posėdžio. Po to septintas klausimas. Kadangi nėra pateikta tarybos dokumentų dėl Šengeno taikymo Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje. Šiandien vyks tik tai antras apskaitimas nuomonėmis. Pranešimo projektas bus pateiktas tada, kai bus pateikta informacija. Mes vis to reikalaujame, vis dar kalbamės su taryba, primindami jiems, kaip svarbu mums gauti dokumentus, nes kitaip mums to padaryti nepavyks pranešėjas informuos mus apie situaciją. Po to turime orientacinį balsavimą dėl e, vidaus reikalų tarybos pamatinio sprendimo panaikinimo. Šis atidėtas iki vasario 14 dienos. Taigi, jeigu niekas neprieštarauja, tokie darbo tvarkės pakeitimai patvirtinti. Ir daugumos koordinatorių pasiūlymų, koordinatorių posėdis, kuris turėjo įvykti šiandien, yra atidedamas. Dėl kitų klausimų pagal raštišką procedūrą pradėsime Taigi, toliau patvirtiname praėjusių posėdžių protokolus, niekas neturi pastabų. Taigi, toliau ketvirtas klausimas dėl bendros prašymų išduoti leidimą apsigyventi ir dirbti procedūros. Turime pranešėją Veronik Matijo. kalbant apie šį dokumentą, reikia atminti dėl bendro prašymo, kad praėjusiame posėdėje nusprendėme apsiriboti balsavime tik tai teisėkuros teksto dalimi, kuri yra susijusi su klausimo gražinimo po plenarinio posėdžio. Žinote, kad užimtumo komitetas kuris yra susijęs su mūsų komitetu pagal procedūrą numatytą 50 taisyklėje. Metė iššūkį lybę interpretacijai šešto straipsnio, dėl ko buvo diskutuojama pirmadienį po pietų. Todėl užimtumo komitetas per savo pirmininką pateikė Europos parlamento pirmininkui Buzekui prašymą patikslinti galutinę interpretaciją atitinkamos, atitinkamos e, instituto, tai yra AFKO komiteto. Dėl 56 straipsnio trečiąją dalį. Taigi, kol Šis prašymas bus patenkintas pagal parlamento darbo tvarkos taisyklės. Negalime plenariniai sesijai teikti pranešimo, kol nesibaigs dviejų mėnesių terminas matytas mano straipsnėje. Taigi aš todėl siūlau balsuoti kaip ir sutarta dėl 7 ir 16 straipsnių pirmos dalies dėl komisijos pasiūlymo kaip buvo sutarta mūsų praėjusiame posėdėje. Pana Moralius, jūs norite kaip kalbėti? Ar kas nors nori pasisakyti? Pirminkė dėl paskutinios idėjos. Norėjau, norėjau paprašyti komiteto kantrybės dėl teisinės AFKO nuomonės. Mūsų frakcija supranta, kad ši nuomonė bus pateikta kitą savaitę, kol kas jos nėra. Kad mes nusekliai galėtume dirbti, žinome, kad komitetas galbūt privalės klausytis ar neprivalės laikytis to tokios teisinės nuomonės kitą savaitę. Todėl mes norime būti nuoseklus ir paprašyti paprasto balsavimo, nepradėti iš naujo diskusijos dėl procedūros. Norime, kad būtų balsuojama tiesiog prieš pradedant balsuoti iš esmės dėl atidėjimo klausimo. Nenorime iš naujo pradėti diskusijos dėl procedūrų. Norime, kad tiesiog būtų tiesiog balsuojama dėl to, ar reikia atidėti šį balsavimą ar ne, kol gausime AFKO nuomonę. Ir aš prašau be diskusijų, nedėlisant, surenkti tokį balsavimą e, dėl balsavimo. Išgirdome e, socialistų koordinatoriaus moralės pasiūlymą. Jis siūlo būtent netidėlioti ir balsuoti dėl šio procedūrinio klausimo. Pasiūlymas atidėti balsavimą. Taigi, mes balsuosime dėl pasiūlymo atidėti balsavimą, kol sulauksime AFKO nuomonės, kurios paprašė užimtumo komitetas per procedūrą, pasiūsdami laišką pirmininkui Buzekui, kuris paprašė AFKO paaiškinti 56 straipsnio turinį. Balsuosime dėl pasiūlymo atidėti balsavimą, kol gausime AFKO nuomonę kitą savaitę. Taigi balsuojame dėl šio pasiūlymo. Pradedame balsuoti. You got problems? Any, eh, now you, you, you will be telling who, whose card is not working dabar norite pasakyti, pasakysite, kieno kortelė neveikia ar jos neturite. Balsavimas baigsas, baigtas, 19 už 30 prieš. Kiek narių nebalsavo, nes neturi kortelės? Vienas balsavęs už. Taigi 20 prieš 30. Taigi mes balsuosime, kaip sutarta. Paragraf 1. Septintas straipsnis, pirmoji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Keturiasdešimt penki už, trys prieš. Patvirtinta. Šešioliktas straipsnis, pirmoji dalis. Balsuojame. Atrodo, vienu EPP frakcijos balsu per daug. Balsavimas baigiamas. 46 už, 2 prieš, 47 už. Ponas Kašmanas negalėjo balsuoti elektroniškai, taigi 47 už, 2 prieš. Patvirtinta. Noriu priminti, kad taip, atsiprašau, perinama prie penkto klausimo. Sistemos Eurodax sukūrimas siekiant palyginti pirštų anspaudus. Nauja redakcija. Čia vyks orientacinis balsavimas netrukus. Pradėsime balsavimą dėl sistemos Eurodax reglamento. Pranešėja buvo kolegija Makovei. Šis balsavimas suteiks pranešėjai įgaliojimus pradėti diskusiją su taryba. Oh, okay. I don't have it. We're proceeding to the vote. Taigi, dabar balsuosime. Penktasis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Yes. Now the vote is closed. Balsavimas baigiamas. Balsuosime rankos pakelimu. Ar turite balsavimo sąrašus? Dvidešimt devintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaiko atmestas. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Trisdešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Aštuntas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Devintas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Dešimtasis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Vienuoliktasis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 12 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 13 kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 31 už, prieš, susilaiko, patvirtintas Man atrodo, kad patvirtintas. 14 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 33 už, prieš, susilaiko, priimtas. 34 35. Kas už? prieš susilaiko atmestas. 36 už prieš susilaiko atmestas. 37 ir 8 identiški. Balsuojame kartu. Dėl abiejų už. Prieš. Susilaiko atmestas. 39. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 43. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 15. Už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 16. Kas už? prieš susilaiko patvirtintas. 17. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 18. Už? Prieš susilaiko patvirtintas. Pirmasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 45 atkrenta, toliau 46. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Patvirtinta. 47. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 19. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Dabar baltuos, balsuosim dėl konstitucijos dalies. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Antrasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Dvidešimt penktasis pakeitimas atkrenta. Periname prie trečiojo kompromisinio pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 27 pakeitimas atkrenta, taigi perinam prie ketvirtojo kompromiso. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 28 atkrenta. Toliau. Balsuosime dėl teisėkuros rezoliucijos projekto dalių. 20, 21 ir 22 pakeitimai. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl 23 ir... Dvi... Ne, nebalsuojame dėl 23 ir 24, nes jie buvo atsiimti. Taigi balsuojame dėl viso teksto su visais patvirtintais pakeitimais. Kas už? A ne, balsuosime elektroniniu būdu. Tam, kad liktų protokolas balsavimo. Prašau balsuoti. Closed. Balsavimas baigtas. EPP frakcijos narių balsų yra vienu per daug. Closed. Balsavimas baigtas. 44 balsavo už, 3 balsavo prieš, 3 susilaikius. Taigi šis dokumentas yra patvirtintas arba bent jau šio orientacinio balsavimo. Rezultatas e, yra teigiamas. Sveikinu ponė Makovei. Šeštasis darbos varkės punktas buvo atidėtas. Taigi dabar periname prie septintojo darbo tvarkės punkto. Tai yra prie Šengeno akį nuostatų visapusiško taikymo Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje. Pirmiausia, suteiksiu žodį mūsų pranešėjui, kad jis galėtų mums pristatyti dabartinę situaciją. Kolegos, prašau tylos. Prašau tylos šioje salėje. Tik tai taip galėsime tęsti darbą. Ir e, kuo toliau išeisite iš šios salės, tuo greičiau galėsime dirbti ir tuo greičiau galėsime baigti savo darbą. Aš manau, kad visi norime važiuoti namo. Taigi, ponė Koelio. Ponė Koelio, prašau. Gerbėjai kolegos. Gerbėmėjai kolegos. Leiskime ponui Koelio pasisakyti. Prašau. Thank you so much, President. I... Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš paprašiau mūsų sekretariato darbuotojų išdalinti visiems informacinį pranešimą, kuriame yra pristatyta dabartinė situacija. Ir aš tikiuosi, kad jūs tuoj gausite šį dokumentą. Aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į tris dalykus. Pirmiausia, skubos tvarkos taikymas. Aš noriu padėkoti visiems kolegoms už tai, kad jie neprieštaravo tam, kad skubos tvarka būtų taikoma išimties tvarka. Ką tai reiškia? Ogi tai reiškia, kad dokumentas bus rengiamas tik anglų kalba ir šios skubios E, tvarkos taikymas padės parlamentui laiku parengti savo nuomonę, kuri turėtų būti e, vasario 24-25 dienomis pristatyta tarybai. Tačiau jums tikriausiai yra žinoma, kad e, parlamentas iki šiol negavo jam reikalingų dokumentų. Aš kalbu apie Bulgarijos Rumunijos pažangos vertinimo dokumentus ir taip pat Kalbu apie rekomendacijas, kurios buvo padarytos dėl Bulgarijos, Rumunijos bei patirties vertinimo dokumentus. Bet to mes žinome, kad Brispot taryba neketina priimti sprendimo dėl šių dviejų šalių. šios tarybos darbo tvarkė Bulgarijos Rumunijos klausimas atsiras tik tai kitame, kito posėdžio darbo tvarkėje. Todėl nėra jokio reikalo mums taikyti skubios uh, sku, tvarkos. Taigi galime renkti dokumentus vi, visomis kalbomis. Antras dalykas, kurį norėčiau pažymėti, yra tai, kad taryboje yra atsiprašau, sutartyje yra pasakyta, kad e, parlamentui turėtų būti suteikta visa jam reikalinga informacija tam, kad jis galėtų tinkamai suvaidinti vaidmenį šiame procese. Teisingumo teismo sprendimas nurodo tą patį. Jūs, ponė pirmininkė, ponas Lopes Agijar, praeitų metų gruodžio 16 dieną parašėte laišką, kuriame paprašėte tarybos pateikti mums visus šiuos dokumentus ir ataskaitas. Sausio 25 mes gavome tai e, atsakymą. Šiame atsakyme buvo parašyta, jog komiteto pirmininkas, politinių frakcijų koordinatoriai ir pranešėjas, tik šie asmenys galės susipažinti su prašomais dokumentais tarybos patalpose, specialiai tam skirtame kambaryje. Be to, Atsakymė taip pat yra nurodyta, kad jog mes negalime daryti nuorodų į šios dokumentus jokiuose viešuose pareiškimuose. Tai reiškia, kad mes negalime įtraukti šiuose dokumentuose nurodytos informacijos į mūsų rengiamus pranešimus. Aš noriu dar vieną kartą pabrėžti, jog taryba sutiko suteikti mums kur kas mažiau informacijos nei 2007 metais, kai e, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Malta, Lenkija, Slovakija ir, Slovi, ir Slovenija stojo į Šengeno erdvę. Taigi, šiandien taryba sutiko mums suteikti mažiau informacijos, nei tai padarė prieš ketverius metus. Tai yra prieš įsigaliojant Lisabono sutarčiai. Ir aš noriu tai pabrėžti, nes aš manau, jog tai yra visiškai neprimtina. Taryba elgėsi su mumis šiandien blogiau, nei darė tai iki Lisabono sutarties. O Lisabono sutartis, kaip žinia, suteikė parlamentui kur kas daugiau galiojimų šioje srityje. 2007 metais Ir aš apie tai kalbu informacinėme pranešime. Taryba leido visiems Libė komiteto nariams susipažinti su šalių kandidačių vertinimo ataskaitomis, visa jų apimtimi ir tuo pačiu vertinim, šių vertinimų išvados buvo pateiktos parlamentui. Taigi, ponė pirmininkė, pabaigai paskutinis dalykas. Aš manau, kad taryba galiausiai suteiks mums galimybę susipažinti su šiais dokumentais. Tačiau, kai aš kalbėjusiu su šešėliniais pranešėjais, iškilo klausimas. Jei taryba nepateiks mums šių dokumentų 2011 metais, kaip tuomet elgsimės? Ar turėsime toliau laukti? Šešėliniai pranešėjai mano, jog mes turime tuomet laukti. Aš manau, jog būtų protinga nustatyti galutinį terminą, kurio galėtume laukti tarybos leidimo. Jeigu mes nieko iki tos, to laiko negausime, tuomet tuomet mes galime parengti parlamento nuomonę, kurioje pasakytume, jog mes negalime išreikšti jokios nuomonės. Nes pats tas faktas, kad mes parengsime oficialią nuomonę, įpareigos tarybą imtis tolesnių veiksmų, nes tol, kol jie negauna um, mūsų nuomonės, jie kaltins mus dėl šio proceso vilkinimo. Aš siūlau, nustat... La, aš siūlau laukti iki gegužės antros dienos. Aš norėčiau, kad konsultacinis procesas su, dėl Rumunijos ir Bulgarijos baigtųsi sėkmingai. Taigi aš E, siūlau, pastarė su šiandien priešėjais, siūlau laukti iki gegužės antros dienos. Ačiū už e, išsamų paaiškinimą. Kokia yra situacija? Mes e, visas komitetas, sekretariatas ir pirmininkas jūs remia. Kalbant apie šį svarbų klausimą, susijusi su Europos parlamento galiomis, išklausysime keletą komiteto narių Pirmiausia, pono Sensiu. Mulțumesc și domnului raportor Coeliu. Labai ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Koeliu, pranešėjui. Jo darbas buvo atliktas tikrai puikiai. Tam, kad išeitume iš tos aklavietės, į kurią mus įstūmė taryba, situacija sunki ir tikrai nenormalu, kad joje esame. Taigi darbas vedamas iš tos aklavietės. Ir socialistų ir demokratų vardu norėčiau pasakyti, kad mes esame šimtų procentų už tą strategiją, kurią siūlo autorius ponas Koelio. Na, galbūt e, aš šiek tiek revoliuciškai mastau, tačiau norėčiau pasakyti, kad turime daryti viską, kas yra mūsų galioje, bet nereikia leisti savaliauti tarybai. Reikia padaryti taip, kad rastumėm legalių būdų Lisabonos sutarčiai ir e, parlamento naujoms kompetencijoms priversti gerbti tarybą. Kalbėjau su pranešėju ir jis minėjo, kad tarybos į teisingumo teismą paduoti neįmanoma. Tačiau galbūt šiuo atveju galima būtų kreiptis į Europos ombudsmeną, Kita vertus, tikrai nemanau, kad tarybai galima leisti savavaliauti, nes šiuo atveju gavome tikrą, tikrą antausį tiek mes, tiek Europos demokratija. Ponas Marinesku. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums, ponas pranešėjau, norėčiau padėkoti koordinatoriams ir šešėliniams pranešėjams bei visiems lybė komiteto nariams už tai, kad tą procedūrą greitą procedūrą, nepakeistą procedūrą patvirtino. TVR taryboje 24 galima patvirtinti vasario, tačiau dėja to padaryti negalime. To padaryti negalime dėl tarybos pozicijos ir niekam tai nepaslaptis. Ševal grupėje praeitą penktadienį paskutinis pranešimas dėl Rumunijos buvo patvirtintas. Techninė prasme, dėl, kalbant apie akį, Rumunija pada, e, atitinka visus kriterijus. Jūs pirmininkė pareikalavote iš tarybos pateikti atitinkamus dokumentus ir e, Bulgarija bei Rumunija paprašė tuos dokumentus išviešinti, kad galima būtų dokumentus atsiųsti į parlamentą. Tačiau tą daryti atsisako taryba. Ir jos elgesys ko gero tik tais e, dar labiau sąmoningai vilkina tą sprendimo prieimimą. Korepero darbo tvarkėje šis klausimas yra įrašytas tik 9 vasario ir tokiomis sąlygomis Rumunija, norėčiau Jūs informuoti, galvoja, kaip oficialiai visus raportus apie Rumuniją pateikti Europos parlamentui, nes mes negalime be galo be krašto laukti, kaip kad sakė pranešėjas. Mes negalime be galo be krašto laukti, kokią poziciją išreikš taryba, nes taryba gali labai vėlai tą e, nuomonę išreikšti. Ir visą Informaciją reikėtų kaip galima greičiau pateikti parlamentui, kad lybė komitetas ir parlamentas visas galėtų balsuoti, žinodamas už ką balsuoja. Paskutinis prašymas. Tas terminas antra gegužės. Man atrodo, kad pakankamai vėlų, ter, vėlus toks terminas yra numatytas, reikėtų tą datą peržiūrėti, persvarstyti, pasirinkti kitą. Jeigu E, nevizuotų dokumento taryba ir jeigu Bulgarija, pavyzdžiui, teigiamai nubalsuotų už tuos pranešimus, tai aš manau, kad vėliausiai kovo mėnesį Europos parlamentas galėtų nubalsuoti dėl šios nuomonės ir galų gale. Šiame parlamento paslapčių kambaryje yra keletas pranešimų. Tačiau su tais pranešimais yra dar ir pora ministrų laiškų. Mano klausimas būtų toks, kaip viešas dokumentas, apie kurį buvo šnekama pirmuose laikraščių puslapiuose, pateko į tą paslapčių kambarį. Kaip gali atsitikti taip, kad tą dokumentą galima gauti, paskaityti tik tais tame paslapčių kambaryje? Man tiesiog kyla klausimas, kodėl taip, taip atsitiko, nie, kam tie laiškai buvo rašyti. Niekas nežino, kam tie laiškai buvo rašyti, man tai atrodo tikrai keista. Ir norėčiau tą paslapti kaip nors išrišti. Ačiū pirmininkė, kaip Aldė Šešelinė pranešėjo. Pirmiausia, noriu padėkoti Karlosui Koelijo už visas pastangas. Jis uh, labai daug nudirbo ir dokumentai, kuriuos jis yra parengęs, yra labai geri. Man atrodo, jis pademonstravo didžiulį lankstumą diskusijose su taryba ir parlamentu. Todėl kaip šešėlinė praneš, pranešė, aš džiaugiuosi paremti jo, galėdama paremti jo poziciją. Manau, kad turime skirti du diskusijos lygmenius. Vienas tai yra, ką konkrečiai darysime su Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimo prie Šengeno e, procedūra. Greita procedūra neįmanoma, nes taryba vis nepriima sprendimo. Antros gegužės termino nustatymas e, yra galbūt tinkamas, kad mes galėtume dar balsuoti iki šios sesijos pabaigos, kad taryba galėtų priimti sprendimą, priimti šias dvi šalis čia nieko nėra ką pradėti. Antras diskusijos lygmuo yra dėl principinių klausimų institucinė bendradarbiavimo tarp tarybos ir Europos parlamento. Prieš dvi savaitės, prieš dešimt dienų ar prieš dvi savaitės su Alde vadovais ir koordinatoriais lankiausi Budapešte, kur sustikome su ministru pirmininku Orbanu, kuris dabar yra pirmkaujančios šalies ministras pirmininkas, iškelime šį klausimą ir tuo metu jis mus patikino, kad jis visiškai supranta, kaip savo parlamento narys su 20 metų patirtimi, kad e, parlamentarai turi turėti teisę gauti dokumentus prieš balsuodami. Tai yra normalu. Nepaisant to, Vengrijos atstovų atsakymas yra visai netoks, mes, kas mums buvo padažėta. Mačiau, kad ponas Daulis nusintė laišką ponui Orbanui, tačiau manau, kad dabar, kadangi jau vis tiek niekur nebeskubame, turime tęsti šią kovą su taryba, nes iš tikrųjų atrodo, kad taryba nori pateikti precedentą, o tai reikštų, kad mes, Europos parlamentas, kviečiami priimti ben, sprendimus bendrai ir taip toliau, tačiau nesame tokie svarbus, nes taryba pati sukuria taisyklės. Nemanau, kad tai yra sąžininga, nes e, lojalus bendradarbiavimas tarp institucijų yra principinis dalykas ir jo reikia laikytis. Dar kartą turime paprašyti pirmininką Buzeką asmeniškai ar laišku susisiekti su taryba ir šitą klausimą išsiaiškinti tokiu būdu, kad būtų tai būtų padaryta sąžiningai Europos parlamento atžvilgių. Ačiū, ponia Weber. Tokį sprendimą būtent ir priemė koordinatoriai. Manau, kad norinčių kalbėti sąrašas ilgėja ir nematau, kad kas nors tam prieštarautų. Manau, kad nuomonės yra vienodos, tai yra reikalauti kad e, Europos parlamentas būtų gerbiamas, Libė komitetas ir jo nariai, jų pareiga, jų pareiga vykdyti savo užduotis turi būti gerbiama. Taigi, aš noriu paprašyti per ilgai nekalbėti dabar. Pone Infeld, pirmininkė. Taip, pirmininkė, labai trumpai kalbėsiu. Pritariu tam, kas, ką pasakė kolegos. Uh, pritariu ir pranešėjo pozicijai. Tiesiog norėčiau pridurti, kad e, ne tik Europos parlamentas turi teisę susipažinti su informacija, bet ir žmonės, Bulgarijos ir Rumunijos žmonės. Baisu yra, kad nemažai valstybių narių prisijungė prisijungimo prie šiandieno erdvės klausimą pavertė vidaus politikos klausimu. Aš manau, kad e, tai yra labai prastas precedentas. Visiškai nedėra taip elgtis, nedėra e, painioti vidaus politikos su Šengeno erdve. Ir aš manau, kad mes turime padaryti viską, ką galime, kad e, būtų elgiamasi pagal nustatytus kriterijus Ir kad šie kriterijai būtų taikomi vienodomis sąlygomis visoms šalims ir vis, vi, visiems žmonėms. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да изразя своето съгласие с докладчика. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pritarti pono Kairio paaiškinimams. Tada prancūziškai pasisakysiu, sako kalbėtinė. Jau viskas gerai, bet galite ir bulgariškai. Taigi norėčiau dar kartą pasakyti ačiū pranešėjui. Viskas labai aišku, kalbant apie santykius tarp tarybos ir parlamento, apie dabartinę situaciją. Aš norėčiau paremti jo siūlomą strategiją reikalingos tikslios datos, reikalingi tikslus terminai, tą padaryti būtina. Mes e, lauksime nuomonės, kuri bus pateikta remiantis įvairiais elementais, kuriuos jau turime. Na, o šiaip yra atsiradę naujų gandų tiek Rumunijoje, tiek Bulgarijoje. Ir Dėl to mes esame šiek tiek sutrikę. Aišku, kyla įvairių klausimų, nes gana keistai atrodo, kad jokios informacijos neturime. Ir dar kartą matosi, kad santykiai tarp tarybos bei parlamento labai įtempti Bendradarbiavimas tarp institucijų juk yra labai svarbus elementas ir tikrai nereikia pamiršti, kad Europos piliečiai laukia daugiau informacijos apie tai, kokia susiklosti situacija, o taryba turėtų į tą atsižvelgti. Ir taryba turėtų atsižvelgti į tai, kokios parlamentui tenka kompetencijos. Kaip EPP koordinatorius noriu pasakyti, kad mes remiame Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimą prie Šengeno zonos ir Man atrodo, panas Koelija puikiai išdėstė mūsų frakcijos poziciją. Ačiū, ponia Bauer. Labai ačiū. Pasistengsiu kalbėti taip pat trumpai. Kaip ten bebūtų, pritariu poniai Weber, kad šis klausimas turi dvi dimensijas. Vienas, viena dalykas yra esmė, turinys klausimo apie tai nenoriu kalbėti, nes jau daug šio klausimų pasakyta. Man atrodo, kad kažkokiu būdu situacija yra panaši kaip ir kitoms e, valstybėmis 2007 metais prisijungiant prie Šengeno zonos. Erzina situacija su informacija netgi po to, kai įsigalėjo ir savo nusvertis, o mes dabar gauname informacijos mažiau negu 2007 metais. Tai yra labai rimta. Mat, manau, kad yra daug priežasčių, ponia pirmininkė, jums paprašyti paaiškinimo. Nes Libė komitetas vėl susidurs su tą pačią situaciją daug kartų. Ir aš matau daug priežasčių kad e, taip pat ponas Buzekas tą patį padarytų. Noriu paprašyti jūsų ir konatorių nuspręsti, kas pareikalaus paaiškinimo dėl šios situacijos. E, nes tai turbūt ne paskutinis kartas pasitaikys tokių stacijų ir daugiau. Ši, tai yra rimta ir reikia išsiaiškinti iš pat pradžių tai nėra pirmininkavimo klausimas, tai yra tarybos klausimas. Jūs teisai, teisai, mes e, jau aptarnėjome tai koordinatorių posėdėje ir sutarėme, kad jūsų pirmininkas papraš, paprašytų pirmininko, parlamento pirmininko pono Buziko kreiptis į tarybą šiuo klausimu viso Europos parlamento vardu. Ponas Tavarės. Kaip galima trumpai, aš nesu šešėlinis pranešėjas. E, mano kolega Kornelijus, kaip šešėlinis pranešėjas, mane įtikino ir paprašė mane pasisakyti frakcijos vardu ir pasakyti, kad mes norime, kad abu klausimai yra svarbus. Politizavimas Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie Šengeno zonos ir sunkumai e, gaunant dokumentus parlamentui. E, dėl jų reikia pareikšti apgailestavimą ir mes norime išreikšti savo pritarimą demaršams, kurių jėmasi pranešėjas, jūs kaip pirmininkas, kad taryba ir visuomenė pamatytų, kad nepriklausomai nuo politinių skirtumų visos parlamento frakcijos pritarė mūsų pranešėjai šio klausimui, kad būtų mums pateikiami dokumentai ir kad nebūtų Rumunijos ir Bulgarijos įstojimas į Šengeno zoną politizuojamas. Ačiū. Toliau panas Alvaro. Ačiū, ponia pirmininkė. Labai trumpai, aš iš esmės pritariu kaip ponui Koelijo, tiesiog manau, kad yra būtina pasakyti, kad e, nors ir nėra teisinio konteksto tarp to, kas reikalaujama, norint įstoti į Šengeno zoną, ir kitas policijos ir teisingumo bendradarbiavimo sritis. Tačiau aš noriu aiškiai pasakyti, kad aš norėčiau, kad Šengeno zona įsiplėstų ir įtrauktų Bulgariją ir Rumuniją. Aš žinau. Tačiau dar neskambinkite ponui Putinui. Dėl Rumunijos ir Bulgarijos abejonių nėra. Tačiau mes turime dvi, dvi šalis, kurios korupcijos indekse yra žemiau negu Kuba. Kita šalis, kurioje yra, situacija yra blogesnė, tai yra Graikija. Tačiau reikia pasakyti, kad Europos parlamentas, komisija ir valstybės narės daro spaudimą šioms šalims kovoti su korupcija, ypač teisingumo ir policijos darbo srityse. Aš esu įstikinęs, kad jos daro viską, ką gali, tačiau manau vis tiek yra kažkoks ryšys tarp dviejų klausimų. Taigi aš taip pat suprantu tuos, kuriems kyla šiokios tokios problemos šiame etape net, nespraskite manęs neteisingai. Aš e, noriu, kad šios dvi šalis taptų Šengeno narėmis, tačiau nepamirškime, kur jos yra korupcijos indekse. Na, dabar, manau, pats laikas būtų išklausyti tarybos. Pone Latford, ar jūs norite kalbėti? Yeah, just, uh, Aš sutinku su visais dėl dokumentų gavimo Noriu padėkoti Karlosui už tai, kad jis puikiai prisimena, kokia buvo ankstesnė patirtis. Tai tikrai naudinga. Ir primina, prisimena, kas vyko prieš keletą metų. Tikrai keista, kad mes atrodo judame atgal. Tačiau noriu pasakyti, kad mes turbūt sutapdiname visas panašias patirtis problemų su taryba, kai reikia gauti dokumentus ne tik komiteto lygmenių ir parlamentui pačiam. Galbūt iki metų pabaigos pirmininkas Buzekas galėtų iškelti visas problemas kur, po Lisabono starties įsigaliojimo, kurią, kurių turime su taryba, galbūt ir komisija. Na, ponai Alvaro noriu pasakyti ir anksčiau esu sakiusi, kad teisinė prasme Šengeno iš ankstinė e, iš ankstinė įvertinimo nėra susijęs su kitais vertinimais. Man atrodo, kad gaila, kad nėra ryšio tarp šių dviejų dalykų. Tačiau problema yra ta, kad mechanizmas nepasikeitė. Ir dabar, kaip sakėte, taikomas vienodos, vienos inspekcijos naujoms kandidatėms. kuomet negalima įtraukti tų kitų aspektų. Tačiau svarbu, kad naujasis šengeno įvertinimo mechanizmas turėtų apimti ne tik pagrindinių laisvių ir domenų apsaugos klausimus, bet taip pat ir korupcijos bei blogo administravimo klausimus, nes negalime turėti geros Šengeno zonos, skaitant prieigą prie domenų bazų, su tokiais, kai yra tokių e, nerimo ženklų. Tačiau netgi iš ankstinis vertinimo mechanizmas buvo kitoks, E, vis tiek e, tai žvelgdami galima sakyti, kad jis neturėjo toks būti. Na, kalbėtojų sąrašą aš uždariau anksčiau, bet vis dar norit daugiau žmonių kalbėti. Aš prašau visų bendradarbiauti. Matau, kad yra daug pasiūlymų, tačiau nėra ginčio dėl pagrindinio klausimo, kaip jį išdėstė ponas Koelio. Nieko tokio, kad jūs pakalbėsite, po, ponia Papanikolaju. Po ir ponas Marnesko, tačiau mums būtų gerai išklausyti ir tarybos. Pana Papa Nikolau. Labai trumpa pastabėlė. Aš pritariu tam, ką pasakė ponas Koelio. Be abejo, kad tam, kad prisijungtumėt prie šengino erdvės, reikia vykdyti tam tikrus reikalavimus. Mes esame įsitikinę, kad Bulgarija ir Rumunija prisijungs prie uh, Šengeno erdvės sugebės įvykdyti visus keliamus reikalavimus. Šiuose šalyse be abejo yra labai didelis korupcijos lygis, bet nuo korupcijos kenčia ir kitos ES šalis. Beje, ir ne vien Graikija, neverta vien, pirštais vieną Graikiją rodyti. Okay, and, and, and you have omitted Gerai, ir jūs visiškai ne, e, nepakomentavote pono Alvaro e, klaidos. Ačiū, pirmininkė. Pagal statistiką negalima nuneikti šito reiškinio ir man kyla klausimas, kokią vietą toje statistikoje turime užimti, kad, e, kad, kad, kad papultume į Šenkeno erdvę, nes visos šalys į tą statistiką papuola. Mums atrodo, kad galima dėrėtis, tačiau tiesioginio sąlyšio tarp to mechanizmo ir šiandien erdvės nėra. O kalbant apie patį mechanizmą, kaip sakė ponas Alvaro, aš esu pasirengęs jam pateikti informacijos apie tai, kas vyksta šiandieną Rumunijoje. Tačiau, ponė Alvaro, norėčiau paprašyti, kad reikėtų, kad vengtumėte tokių situacijų, kaip kad tamis skyriuje, kur rašėte, kad buvo suimti aukšto lygio pareigūnai, teisėjai, o kitame, e, kitame skyriuje e, tie e, skaičiai, kada kiek žmonių areštuota, pateikiami kaip korupcija. Aš Lohnai, turite tik pusę minutės. Argumentate din partea Consiliului. Aš kalbėsiu labai trumpai taryba tikrai neturi jokių priežasčių mums atsakyti prieigą prie tų dokumentų. Žmonės laukia, kad, suž... Žmonės laukia, kad sužinotų, kas vyksta ir kodėl tai vyksta. Mes norėtumėm tiesiogiai paprašyti prieigos prie tų dokumentų ir mes norime prie, prie pirmininko Buzeko E, tiesiog pirmininko Buzeko paprašyti, kad jisai kreiptųsi į tarybą ir pasakytų, kad taryba, jeigu atsisako leis, duoti prieigą prie tų dokumentų, tai kad pateisintų, kodėl taip daro. Iki šiol Nei vienai šaliai nebuvo taikomi tokie kriterijai, taigi nematau, kodėl Bulgarija ir Rumunijai turėtų būti jie taikomi. Dar kartą norėčiau priminti, kad e, aišku, ponas Buzekas tą padarys Libe komiteto prašymu. Noriu pabrėžti, kad e, tokiu būdu ir išklausysime tarybos atstovo. Ačiū, pirmininkė. Pirmininkaujančio šalies vardu norėčiau greitai apžvelgti tą mūsų nagrinėjamą klausimą. Mes turime gruodžio mėnesį mums užduotą parlamento klausimą. Ta klausimą pateikėme tarybai, buvo priimtas sprendimas 20 sausio ir mes siuntėme po to laišką, kuriame išdėstėme savo poziciją. Mes norime, kad būtų užtikrinta prieiga prie to dokumento. Mes siūlėme, kad tai būtų vykdoma remiantis normaliomis procedūromis, pagal normales procedūras ir kad būtų prie to dokumento užtikrinama prieiga pranešėjams, komisijos nariams, komiteto nariams Žinoma, mes dar ir kitų sprendimų numatėme, kadangi tai, kas e, mums buvo pasiūlyta, mūsų netenkino. E, mes dar vieną pasiūlymą pateikėme, tas pasiūlymas jūsų netenkino, dabar mes padarėme tokią išvadą, kad ko gero reikėtų daryti kažkokį tai horizontalų sprendimą. Kol kas sprendžiame visą tą keblų klausimą, ieškome sprendimo. E, Vengrija, kaip pirmininkaujanti šalis, turėtų ieškoti ir ieškos globalaus sprendimo. Ir e, ar per artimiausią savaitę mes pabandysime susitarti su abiems generaliniais sekretoriais. E, mes patys įmėmės iniciatyvos kaip e, pirmininkaujantis šalis. Mes pasitikime, e, mes tikime, kad tas klausimas ras sprendimą ir kad mes tikrai visi būsime patenkinti. Ačiū. Dėkuoju. Piliečių laisvių komiteto vardu. Aš dėkuoju tarybai. Ką tik aš klausime tarybos e, nuomonę. Aš esu girdėjęs gandų iš nuotinio atstovų komiteto Ir anot jų, Vengrija dabar pirmininkaujanti Europos Sąjungai iš tikrųjų daro nemažai, nemažai kad šis klausimas būtų sėkmingai spręstas. Ir tai yra puiku, nes tai parodo, kad mes gebame bendradarbiauti ir turime pasistengti dar labiau, kad, kad mums būtų suteikta prieiga prie reikiamų dokumentų. mes turėsime priimti sprendimą ir todėl mums reikia žinoti konkrečius faktus, nu, reikia žinoti uh, tą informaciją, kuri yra nurodyta tuose, tuose dokumentuose. Taigi mes dėkojame Vengrijai už jos pastangas padėti mums. Kiek aš suprantu, ponas Koelio, mūsų pranešėjas, pranešė jums, jog mes ketinam nustatyti E, terminą, iki kurio reikalavome leisti mums susipažinti su dokumentais. Tai būtų gegužės antra. Ir mes turime dar nuspręsti, kaip elgtis, jeigu dokumentų negausime iki tos dienos. Ponas Marinesku išsakė vilti, kad galėsime dokumentus gauti anksčiau. Bet iš esmės aš suprantu, kad visi pritarėte veiksmų planui, kurį pasiūlė ponas Koelio, kalbėdamas apie dabartinę situaciją. Dar kas nors? Sekė. Tiesiog e, per dešimt sekundžių. Norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė tarybos atstovė. Šis klausimas. Tu, e, turi būti sprendžiamas ne tarp uh, e, generalinių sekretorių. Ne, jis turi būti sprendžiamas aukščiausio politinio lygmenių. Administracijos pareigūnai, kad ir kokio aukšto rango jie būtų, tiesiog mums tarnauja. Netgi galima kreiptis pagaliau ir uh, e, ES tarybos pirmininką. Europos parlamento pirmininkas, ponas Buzekas. buvo paprašytas įsitraukti į šį darbą, kadangi kalbame apie viso Europos parlamento prestižą. Iš esmės, e, e, reikalavom dokumentų, e, norėdami priimti vieną sprendimą, bet iš esmės klausimas yra kur kas platesnis. Pone Koeliu. Taip, pirmininkė, labai trumpai tris dalykus norėčiau pasakyti. Pirmiausia, Aš norėčiau taip pat padėkoti pirmininkaujančiai Vengrijai už jos pastangas spręsti e, šias problemas. Aš kalbėjusi ir su valstybės sekretoriumi telefonu, buvau susitikęs su ambasadoriumi ir žinau, kad jie ieško sprendimo ir galiu palinkėti jiems e, sėkmės. Ir be abejo, pirmininkaujantis šalis gali padėti e, parlamentui ir tarybai spręsti jų ginčą. nenoriu griebtis makiaveliškos e, politikos ir teikti, kad būtent pagal makiavelišką modelį turėtų veikti mūsų institucijos. Tarybos generalinis sekretorius nepra, nepranešė Vengrijai, kaip buvo elgiamasi prieš ketverius metus. Aš tą supratau iš uh, pokalbio su Vengrijos atstovais. Jie visiškai nežinojo, kokiamis sąlygomis Europos parlamentas e, galėjo susipažinti su dokumentais prieš ketverius metus. Taigi galima kelti klausimą, kodėl generalinis sekretorius to nepadarė. Antras dalykas, ir tai, jis yra susijęs su tuo, apie ką, ką kalbėjo ponia Sofija Intveld. Ji sakė, kad e, tokie dokumentai turėtų būti skelbiami viešai. Aš tam negaliu pritarti, kadangi, kiek man yra žinoma, kai kurie pranešimai, kai kurios ataskaitos, kuriuose kalbama apie saugumo problemas pasienyje, gali atskleisti kiekvienos šalies e, silpniausias vietas. Ir nepamirškime, kad yra žmonių, kurie gali uh, tokią informaciją pasinaudoti. Aš manau, kad pažangos vertimo ataskaitos turi būti slaptos, tačiau mums turi būti leista su jomis susipažinti. Aš manau, kad e, mes turime gauti bent jau tiek informacijos, kai gavome prieš ketverius metus, arba net ir daugiau, nes, kaip žinia, įsigaliojo Lisabonos sutartis. Uh, Sofija, aš atsiprašau, bet jūs iš esmės ne tą norėjote pasakyti, tai aš atsiprašau, kad neteisingai supratau jūsų mintis. Ir trečias paskutinis dalykas. Reaguodamas į tai, ką pasakė ponas Marinesko, galiu pasakyti, jog man atrodo, kad jei mes sugebėsime gauti visus dokumentus, galimybę susipažinti su visais dokumentais iki gegužės antros, tuomet iš karto parengsime savo nuomonę. Mes nenorime pasakyti, kad savo nuomonę paskelbsime tik tai po gegužės antros. Ne, mes norime pasakė, pasakyti, kad mes tik tiesiog lauksime iki gegužės antros tarybos sprendimo. Manau, jog yra protinga nustatyti galutinį terminą, iki kurio galime laukti. Štai toks buvo mano pasiūlymas ir tikiuosi, kad jūs galėsite jam pritarti. Clear, Noriu patikslinti, žinoma, kad ne visos detalės turi būti viešai atskleistos, tačiau visuomenė turi teisę žinoti, kokios yra bendros tyrimo išvados. Kągi, manau, kad tarybos atstovai pasižymėjo visas nuomonės ir ypač galutinį pono, pono Koelio pareiškimą. Taigi, toliau perinama prie aštunto klausimo. Atakos prieš informacinės sistemas ir tarybos pamatinio sprendimo panaikinimas. Mūsų pranešėja yra Monika Holmeier. Šis klausimas yra susijęs su siūloma direktyva dėl ataka, atakų prieš informacinės sistemas, kuria būtų atšaukiamas tarybos pamatų sprendimas. Siūlomas tekstas yra susijęs su baudžiamosios teisės aktais, remiantis 83 ES veikimo sutarties straipsnių. Komisija mums e, pateiks e, pradinį pristatymą, po to vyks diskusija išklausus ponios Holmaier. Prašom, ponia Holmaier. Dėkuoju, pirmininkė. kai apie tai pradedame šnekėti, visi pradeda eiti iš salės ir man labai dėl to nemalonu. Tačiau aš manau, kad vieną gražią dieną, kai paliesta bus konkrečiai jų banko sąskaita, tai salėje visi sėdės. Dėl Dikilyks diskutavome, dėl kreditų kortelių išdavimo institucijų buvo paliesti bankai, buvo uh, kalbama apie tai, kad didelės įmonės patyrė, patyrė pasikesinimų į savo informacinės sistemas. Mano, pavyzdžiui, valstybėje narėje, Vokietijoje, kiekvieną mėnesį beveik milijardas, atsiprašau, milijonas e, trojos arklių e, E, patenka į e, ekonominių bendrovių kompiuterius. Tai yra 20 e, milijonų eurų nuostoliai. Dar tebe skaičiuojami tie nuostoliai, tačiau šiaip ar taip nuostoliai dideli ir galima tik nuogastauti, kad tas skaičius ateityje didės. Tam, kad būtų galima užpulti kokią nors informacinę sistemą, pakanka 250 eurų sumos. Taigi man atrodo, kad e, ateityje tas skaičius atakų tik auks. Labai džiaugiuosi, kad komisija pateikė tokį direktyvos pasiūlymą, nes su ją galėsime geriau kovoti prieš atakas prieš informacinės sistemas ir galėsime pagerinti teisinį pagrindą, kuris leis geriau kovoti prieš tas informacinės sistemas atakas. Direktyvos, žinoma, neužtenka, mums reikalingas tikras Europos teisės pagrindas ir mums taip pat reikėtų atsižvelgti į ateities problemas. Tas ateities problemas beje jau galima numatyti. Aš e, galvoju konkrečiai apie cloud computing. Bet mes turėtumėm padaryti taip, kad atremtumėm tas atakas, kurios yra nukreiptos prieš valstybės, e, valstybės institucijas. Rusija, Kinija e, bando spręsti tas problemas ir ne, nežinau, kaip mes galėsime tą problemą spręsti ateityje. Klausimų yra daug, e, ne vien tik tais tie, kurie iškėliau, aišku, ir kritikuojama. E, E, tas pranešimas ir jūs, pirmininkė, sakėte, kad 380, pavyzdžiui, straipsnis sudaro teisinį pagrindą, e, ten, kur kalbama apie e, rimtą teisinį. Na ir man labai džiugu, kad galėjau susitikti su šešėliniais pranešėjais, su kuriais galėjome kartu padirbėti ties tą direktyvą ir pasiekti kaip galima geresnių rezultatų. Ir tave džiaugiuosi santykiai su komisija ir bendrų darbų taip pat. Dabar išklausysime komisijos, sako pirmininkas. Ponas Maratinski. Uh, much, uh, chair, giving... Labai ačiū pirmininkė. Iš tiesų malonu, kad galime pateikti Libę komitetui komisijos pasiūlymą dėl atakų prieš informacinės sistemas. Iš tikrųjų, uh, Tai yra vienas pirmųjų komisijos žingsnių, e, reaguojant į naują tikrovę pagal Lisabonos sutartį 83 straipsnį. Tai yra esminis baudžiamosios taisės pasiūlymas, kurį pateikė komisija. Ir kaip jau gana iškalbingai pasakė ponia pranešėja, ši tema nėra mums tolima. Mes girdime apie šios dalykus kasdien. Internetas be abejonės tapo gyvybiškai svarbia infrastruktūra, tai yra mūsų gyven, kasdienio gyvenimo dalis, mes esame vis daugiau nuo jo priklausomi, tiek darbe, e, versle, kaip darbuotojai, bet taip pat ir privačiame gyvenime. matome, kad e, incidentai, kibernetiniai išpoliai yra reiškiniai be sienų ir jų daugėja, tai reiškia ekonominę žalą ir žalą atskiriams piliečiams. Dėl to reikia imtis bendrų veiksmų valstybėms narėms ES lygmenių ir mes jau matome, kad kibernetinių antpolių klausimas pakliuvo į vairius dokumentus, į Stokholmo programą, bet taip pat jis ir tapo vienu iš penkių pagrindinių e, tikslų vidaus saugumo strategijoje pagal komisijos parengtą komunikatą lapkričio mėnesį praėjusiais metais poveikio vertinime mes patikėme duomenis, kurie rodo, kad problema išaugo bėgant laikui. Mes e, manome, kad tai leidžia, tai reikalauja žiūrėti šios klausimus daug rimčiau, ypač prisimenant 2007 e, metų antpolį prieš Estiją, o 2008 metų antpolį prieš Lietuvą 2009 metais buvo kitų pavyzdžių, rodančių, kad vyriausybių, privačių organizacijų kompiuterinės sistemos buvo užpultos 103 kartus, o pastaruoju metu girdėjome apie naują sudėtingą virusą Stuxnet, kuris e, at, už, užpuola pramoninės instaliacijas. Europolas parengė pirmą pavojaus vertinimą internete, kur buvo patvirtinta, kad nusikaltėliai, įskaitant ne tik tai e, romantiškus e, programišius, bet organizuotos grupės pasinaudoja internetu vis dažniau. Ir tai yra e, labai svarbu šiuo klausimu užkrėstų kompiuterių tinklai gali surenkt, būti panaudoti surengiant didelio masto atakas. Paprastai e, jos sukuria e, kenkėjiškos programos, e, kurios patalpinamos į kompiuterius, e, o jų savininkai apie tai netgi nežino. Direktyva, kurią mes siūlome, yra pagrista pamatų sprendimu patvirtintų 2005 metais. Ir remiasi taip pat ataskaita dėl sprendimo įgyvendinimo. Ta ataskaita paskelbta 2008 metais, kur nurodoma, kad naujas reiškinys yra vis didėjantis incidentai, dažnėjantis incidentai, kai imamas didelio masto e, antpolių ir užkrėstų kompiuterių tinklų panaudojimo. Mūsų požiūris turėtų būti tikslingas tikslus ir gana kuklus, tam tikrą prasme. Žinome, kad iš esmės e, sukurti ir e, sistemą kovoti su kibernetiniais e, nusikaltimais pareikalautų didelių tarptautinių, bent jau europinių pastangų. Ir mes esame įstikinę, kad geriausias formas čia būtų Europos tarybos konferencija e, šalių, kurios pasirašusios e, konvenciją dėl kibernetinių nusikaltimų. Ir mes manome, kad didelio masto atakų prieš informacinės sistemas mes norime uh, spręsti šios klausimus, todėl patikėme šį pasiūlymą. Kalbant, kokie yra didžiausi skirtumai tarp pagrindų sprendimo ir direktyvos su keletą dalykų. Šeštas straipsnis įveda e, baudžiamai nusikaltimą, tai yra neteisėta perimimo duomenų, tai yra pagrįsta Europos tarybos e, dokumentais, konvencija ir užtikrina suderinamumą su konvencija. Šiuo straipsniu e, senkiama užtikrinti duomenų privatumą ir kompiuterinių duomenų integralumą ir prieinamumą. Svarbiausias straipsnis yra septintas straipsnis, kur yra numatotos nuobaudos už priemonių tokių kaip tie vadinamai botnetai, iškrestų kompiuterių tinklai, tokių priemonių panaudojimas nusikaltimams vykdyti. Svarbu yra tai, kad nusikaltimų laikoma ne tik jų panaudojimas, bet jų turėjimas, jų pardavimas, siekiant e, išplėsti to reiškinio kai specializuotų nusikaltelių e, e, skaičius didėja. Tai yra, gali, didėja asmenų specialistų skaičius, kurie a, e, gamina ir pardavinėja, platina tokias kenkėjiškas programas. Devintame straipsnėje pakeliamas baudžiamųjų nuobaudų lygis tai atspindi kibernetinių nusikaltimų e, didėjanti svarba. Tačiau čia pat yra ir politinis signalas, kad svarbu yra persekėti tokius nusikaltimus ES lygmenių. Taigi minimali, minimali maksimali sankcija už pagrindinius nusikaltimus pakeltas nuo vienerių iki dviejų metų. Dešimtajame straipsnėje mes e, patikėme dvi e, bloginančias aplinkybės. E, tai pirmasis atvejis, tai kai įvairūs nusikaltimai išdėstyti trečiame šeštame straipsnėse yra įvykdomi panaudojant užkrestų kompiuterių tinklus, botnetus. tai yra didelio masto tinklus, kurie gali padaryti didelę žalą ar yra e, ir susijęs su dideliu kompiuterių skaičiumi. Kita aplinkybė yra situacija, kuomet nusikaltėliai panaudoja kieno nors kito identitetą, tapatybę, kad vykdytų antpolį ir taip gali sukelti didelę žalą asmeniui, kurio tapatybė buvo panaudota. tai galima vadinti galbūt ir tapatybės e, vagystę, tačiau mes nusprendėme ne priiminėti čia kaip teisės akto šio e, reiškinio, kuris vadinamas tapatybės vagystė, bet taip pat ir sureaguoti kiek, į tą aspektą, kiek tai susijęs su kibernetiniais nusikaltimais. 14 straipsnis yra dalinė reakcija į pranešėjo galbūt reakciją. Čia pateikiamas reikalavimas sustiprinti, pagerinti bendradarbiavimą tarp teisės saugos institucijų valstybės narėse, numatant pareigą teikti skubę atsakymą per 8 valandas. Tai yra atsaky, pateikti atsakymą per 8 valandas į prašymą suteikti pagalbą. E, žinome, kad keurą parą veikiantis kontaktiniai punktai neveikia taip, kaip jie turėtų veikti ir norime pataisyti šią situaciją. Ir pagaliau 15 straipsnėje įrašyta pareiga tokioje situacijoje, kai turėsime palyginti nustatistinius duomenis apie kibernetinius e, nusikaltimus Europos Sąjungoje tuos statistinius duomenis rinkti reikia. Poveikio vertinime mes matėme, kad mes dažnai remiamės jungtinių valstybių duomenimis apie kibernetinius nusikaltimus ir tokių duomenų Europoje yra nepakankamai. Taigi, e, nepriklausomai nuo dabar dirbamo teisėkuros darbo, mes pradėjom procesą E, rengiant e, rodiklius, e, apie kuriuos statistinius duomenės reikės rinkti. Taigi toks yra direktyvos pasiūlymas ir mes tikimės konstruktyvių diskusijų su Europos parlamentu. Diskusijos taryboje jau prasidėjo ir tikimės, kad rezultatai bus pozityvus, tačiau be jokios abejonės situacija yra tokia, kad viena vertus kai kurios valstybės narės pripažįsta poreikį modernizuoti esamas priemonės, tačiau tuo pat metu kyla nuogastavimų dėl esminės materialiosios būdžiamosios taisės dalykų, pavyzdžiui, sankcijų dydžio, definicijų ir panašiai. Bet kokiu atveju tikimės, kad parlamentas pritars tiems naujiems elementams, kuriuos mes norime pasiūlyti. Bet kokiu atveju e, taryboje dar vyks dėl jų taip pat intensyvios diskusijos su valstybėmis narėmis. Ačiū. Dėkuoju, ponui Bratinski, kuris kalbėjo komisijos vardu. Keli komiteto nariai nori pakomentuoti tai, ką išgirdau, panas Alvaro. No, danke, das... Dėkoju, pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti komisijos atstovui. Dešimt metų praėjo po to, kai buvo konvencija pristatyta dėl kibernusikalstamumo, dabar pradėta veikti, tikiuosi, kad bus galima užmėgsti konstruktyvų dialogą ir vystyti, kad galėsime viską sekti iš labai arti. Taigi labai ačiū e, pranešėjui, tikimės, kad galėsime jį paremti ir e, ko gero tai, kas išdėsi, tai yra geriausias veikimo būdas. Tie paragrafai susijęs su baudžiamojų kodeksu yra svarbus Tačiau žmonės, kurie naudojasi užkristais tinklais, ko gero, aišku, kad bus suinteresuoti tuo, kad būtų kaltininkai baudžiami. Žinoma, jeigu bus blokuojama visa šalis, e, tai nieko gero. Jeigu vieniems ar dviems metams bus taikoma bausmė, tai e, užblokuojant kompiuterius, tai nežinau irgi ar čia geras dalykas. Pavyzdžiui, su 20 tūkstančių užblokuotų, e, infekuotų kompiuterių buvo galima sustabdyti praeitais metais visų šalies kompiuterių veikimą. E, Kas už viso to slypi iš tikrųjų visiškai neaišku. Galima, žinoma, kalbėti apie viską remiantis Europos baudžiamųjų kodeksų, tačiau nežinau, ar tai naudinga šiuo atveju. Mano požiūriu, kita rimta problema yra e, būtent sistemos saugumas. Vikilyks atvejis, į e, Amerikos įmonių, sakykime, atvejais, kai jos buvo paralyžiuotos. E, čia net neaišku, kas su kuo kovoja, kas kieno priešai. Dažnai atsitinka taip, kad tos atakos yra kažkur iš ES išorės, tai kažkokios tai ne, nebūtinai tai kažkokios nusikaltelių organizacijos, tai gali būti ir programišiai. Ir reikėtų nuspręsti, kaip apsisaugoti nuo tokių išpolių, kokiu prevenciniu veiksmu imtis. Savai mes suprantame, kad to reikia, bet ir, ir mes kažkaip tai darysime, e, bet, bet kaip, kaip užsitikrinti tą minimalią apsaugą. Vis tik tais reikėtų pažymėti, kad penki, šeši žmonės dirbo su Wikileaks, kad tas iki. Sustoks net virusų. Kaip įsibraunama į informacinę sistemą? Ar mūsų sistemos pakankamai saugios? Ar kaip mobilaus ryšio tinklai ir jų saugumas ir panašiai. Štai tokie klausimai turi būti sprendžiami. Ir man dar trūksta, sakykime, tokio aspekto kaip bendradarbiavimas, mūsų visų bendradarbiavimas, kad visi būtų įtraukti, kad būtų kažkokia europinė agentūra e, skirta tinklams apsaugoti. Talinė, yra, e, Talinė veikia atitinkamas NATO padalinys ir atrodo, kad pats laikas dabar susiburti ir visiems diskutuoti to, apie, tą, apie tą klausimą. Saugumas apima daug aspektų. Tai gali būti ir, už, ir nusikaltelių organizacijos, ir, ir valstybinės organizacijos, kas tik tais nori. Mums reikalinga užtikrinti kažkokį tarpusavio saveikumą tarp mūsų pačių, kad būtų, kad būtų bendradarbiavimas, kad neatsitiktų taip, kad e, vienas kažkas pasako A, tačiau kiti supranta tą signalą A kaip signalą B. Taigi duomenys yra labai svarbus dalykas, labai svarbu duomenys apsaugoti virtualioje erdvėje. Tai ko gero vienas iš svarbiausių aspektų ir net nekyla klausimas dėl to, ar Europa e, bus užpulta E, kibernerdvėje. Toks klausimas nekyla. Klausimas kyla tiesiog, kada tai įvyks. Ir ar mes pakankamai nuo to apsisaugoja. Dešimt metų praėjo nuo to, kai savo nuomonę pareiškė Europos taryba. Žinoma, geriau vėliau negu niekada, bet jeigu jau kažko tai imamės, tai darykime tvarkingai ir efektyviai. Nasfos. Dėkoju. Aš manau, kad tai, kaip nusprendėme veikti dabar, tai, kaip nusprendėme kovoti su kibernusikalstamumu, tai yra visai neblogas dalykas ir norėčiau prijung, pris, pritarti tam e, prieš mane pasisakiusiam oratoriui. Žinoma, yra baudžiamosios teisės aspektas, tačiau dar vienas dalykas yra prevencija ir prevencija yra taip pat svarbu reikėtų labai daug dirbti prevencijos rytyje. Internetas yra pasaulinio lygio įrankis. O mes turime sukurti sąsajas tarp įvairių sistemų. Kol kas tokių sąsajų nėra. Dar vienas elementas, kuris turėtų suteikti peno apmąstymams ateityje. Ko gero baudžiamosios teisės rytyje reikėtų apibriežti tiksliai, kas yra e, kibernusikalstumumas ir kas yra e, kibernetinis karas, nes pišingas, visi kiti dalykai, tai yra ne vien atakos ar pasikesinimai prieš valstybės, ar prieš finansinės rinkas, ar prieš e, įmonių sistemas. Aš manyčiau taip pat, kad reikėtų labai aiškiai tas prie apibrieštis nustatyti. E, Nes NATO, sakykime, e, nustatydamas terminą cyber war, e, šiek tiek gal kažkaip kitaip e, įsivaizduoja, kas tai yra. Taip, kad reikėtų kažkaip tai padaryti, kad vienodai visi suproktume, kokią savoką ką reiškia. Panas Mulderis. Dėkuoju, panė pirmininkė. Aš pritariu šiam pasiūlymui, nes kiekvieną dieną laikrašysiu skaitom apie tai, kad e, kompiuteriniai nusikaltimai yra labai rimta grėsmė ir todėl turime su juo kovoti. Tačiau, jei pažvelgsime į kompiuterius, kuriuos galima įsigyti šiandien, pamatysime, kad šis pasiūlymas yra beviltiškai pasenęs. Ir jei mes norime reglamentuoti taip sparčiai besikeičiančią sritį, kaip tai darysime? Reikia tuomet bendradarbiauti su pramonės atstovais tam, kad galima būtų užbėgti įvykiams už akių, o ne nulatos vėluoti. Olmaier. Panas Olmaier. Pane Olmaier, pranešėjai. Ähm, Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai už pristatymą, už ateities planų nušvietimą. Tuo pačiu norėčiau padėkoti savo šešėliniam pranešėjui už tai, kad jis pristatė visą tą problemų puokštę. Uh, Tai ko gero susiję ir su geležinkelių sistema, ir su aviacinė sistema. Mes visiškai priklausomi nuo to tinklo. Ir priklausomi netgi tiek, kad net patys neįsivaizduojame, kiek į tai reikėtų atsižvelgti, nes mūsų visuose, visuose gyvenimo srityse. E, turi kažkokią tai reikšmę e, kompiuteriniai tinklai. Visiškai sutinku su to, ką sakė ponas Alvaro dėl prevencinių priemonių kiek plačiau norėčiau sustoti ties klausimu dėl septintojo punkto, dėl septintojo straipsnio. Gamyba, pardavimas, sukūrimas visų šitų instrumentų sakykime, kaip Talinė e, buvo ta kiberataka. Tai tarp bankų atsirado tam tikras sistema, ta, bet, bet tą sistemą reikėtų kažkaip tai tobulinti, nes antraip besivystantys įvykiai viską aplenks. Mūsų sistemos turi būti nuolatos testuojamos. Nepamirškime, kad labai daug žmonių įjungta į tą darbą. Jau daug institutų dirba informa su informacinėmis sistemomis ir jiems visiems reikėtų susisiekti su nacionalinėmis institucijomis, su nacionaliniais institutais, nes nuo to saugumui bus tik geriau. Žodžiu, diskusijos mūsų laukia dar labai labai plačios, kol kas tai yra tik jų pradžia. Žinome, kad komisija irgi supranta, kokia tai yra aštri problema. Teks padirbėti ir su ekspertais. Labai džiaugiuosi, kad diskusija vyksta ir uh, Aš kartu su šešėliniais pranešėjais dar susitiksiu, tuomet mes nuspręsime e, dėl terminų ir dėl to, kaip veikti kaip galima efektyviau, kad kartu su komisija sukurtumėm teisinį pagrindą ir kad paremtumėm komisiją jos veiksmuose. No Pane Hochmeier, dėkuoju Jums, jeigu jokių pastabų toliau nebūtų, tuomet Suteiksime dar kartą žodį komisijos atstovui. A. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Išgirdome kelias įdomias pastabas iš Europos parlamento narių, kurios yra iš esmės susijusios su tuo, kaip galima kovoti su kubernetiniais nusikaltimais. Iš to, ką jums papasakojau šiandien, akivaizdu, jog mes norime parengti direktyvą, kurioje kuri taptų materialiosios teisės dalimi. Tačiau visi suprantame, kad baudžiamoji teisė yra tik tai vienas iš būdų kovoti su šiais nusikaltimais. Todėl aš norėčiau trumpai atkreipti jūsų dėmesį į intensyvų prevencinį darbą, į samoningumą, samoningumo žadinimą visoje Europos Sąjungoje aiškinimą žmonėms, kaip jie gali apsisaugoti nuo kompiuterinių nu, nusikaltelių. Mes irgi ėmėmės šių darbų ir bendarbiadami su Europoliu. Mes pradėjome jau gyvendinti kelias e, įdomias schemas, e, dar pirmininkaujant Ispanijai. Ir taryba taip pat įsijungė į šį darbą ir buvo įkurtas Europos kovos su kompiuteriniais nusikaltimais centras ir mes dabar rengėme šio centro veiklos e, statutą. Yra ir dar viena agentūra, kuri koordinuoja valstybių narių pastangas informacinių technologijų srityje, EMSA. Enisa. Enisa, atsiprašau. Uh, yra šios agentūros pavadinimas. Taigi, kai kalbame apie šią direktyvą, iš esmės kalbame apie baudžiamosios teisės nuostatas, kurios pateks į uh, mūsų materialę teisę. Kompiuterinis arba kibernetinis nusikaltimas yra dalykas, kuris gali būti vartojamas dviejopai siaurąją prasme, taip kaip jis yra vartojamas e, šioje direktyvoje. Tai yra nusikaltimai, kurie daromi panaudojant tik kompiuterį, nenaudojant tinklo. Tačiau šiandien situacija yra kitokia, turime jau e, internetą. Ir internetas be abejo palengvino kompiuterinių nusikaltelių darbą. Žinome, kaip vieni Nigerijos programuotojai platino laiškus. Ir e, šiais laiškais buvo platinamas e, virusas. Ir todėl į šioje direktyvoje mes taip pat stengiamės atsižvelgti ir platesnį kontekstą. Saugumo sistemų tikrinimas yra dar viena svarbi e, šio dokumento dalis. Saugumo e, bendrovės be abejo gali taip pat e, savo jėgomis tikrinti, kiek sistemo, jų kompiuterinės sistemos yra atsparios nusikaltėliams. Thank you. Thank you. Ačiū, ponia Boratinski, už paskutinį pasisakymą. Man atrodo, kol kas to pakaks. Dabar galime pereiti prie devintojo klausimo, kuris, man atrodo, yra paskutinis esminis klausimas šiai dienai. Tai yra bendroji rinka Europos gyventojams. Išklausysime pranešėjo Vin van de Kamp. Man atrodo, kad jį pakeičia šiandien ponas Fosas, taigi norėčiau pristatyti šį klausimą. Šis klausimas yra susijęs su nuomonės projekto pateikimu apie bendrąją rinką Europos gyventojams pagal iniciatyvą, kurios ėmėsi IMCO komitetas, kuris rengė pranešimą savo iniciatyvą dėl komisijos komunikato bendrosios rinkos aktas konkurencingai socialiniai ekonomikai. Ten pateikta 50 pasiūlymų, kaip pagerinti savo darbą, verslą, pavyzdžiui, kur kalbama apie pasitikėjimo gražinimą ekonomikoje. Taigi dabar išklausysime pono Foso, kuris kalbės pranešėjo vardu. Jis pristatys nuomonės projektą ir turėsime šiek tiek laiko diskusijoms. Pone Fosai, prašom. Ačiū. Kalnas Vandekampas norėjo paprašyti, nu, norėjo atsiprašyti, nes kad jis negalėjo dalyvauti šiandien posėdėje ir paprašė manęs jo vardu pristatyti šią nuomonę. Turite projekto kopijas visi. Ten yra pateikti penki punktai, kurie yra daugiausia susiję su klausimu dėl to, kad e, atsakingas komitetas galėtų įtraukti mūsų pastabas į savo galutinį pranešimą. Čia mes sakome, kad mes džiaugiamės komisijos komunikatu dėl vienos bendros rinkos akto, bet apgailestaujame, kad bendros rinkos teisės aktų įgyvendinimas yra pasiektas tik iš dalies, todėl valstybės narės raginamos paspartinti šį įgyvendinimo procesą. Taip pat kviečiame daugiau įtraukti Europos piliečius į procesą, kuriant bendrai, bendrąją rinką. Taip pat valstybės narės raginamos pagreitinti paslaugų direktyvos įgyvendinimą. Ketvirtas punktas sako, kad mūsų nuomonę reikia įvertinti pažangą įgyvendinant bendrosios rinkos teisės aktus valstybės narėse, kad būtų galima procesą paspartinti ir geriau įsivaizduoti esamą situaciją. Ir galiausiai manome, kad reikia turėti galvoje, jog kvalifikuotų migrantų nauda vidaus rinkoje yra labai svarbi. Todėl kviečiame komisiją imtis reikalingų veiksmų, plėtojant e, migracijos politiką, prieglopšio politiką. ir pagerinti ES išorės sienų apsaugą, siekiant užkirsti kelią nelegaliai migracijai. Taigi, dabar kviečiu kolegas išsakyti dalykus, kuriuos e, jie norėtų matyti įtrauktus į nuomonę. Ačiū, ponia Fosai. Galime išklausyti dabar komisijos atstovės, pane Beržė. Prašom komisijos vardu. Ar ji yra salėje? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš tiesiog norėčiau kai ką jums priminti, priminti jums, e, kaip ketina dirbti ponė, e, komisija kartu su ponu Barnie. Komisija pateikė uh, bendros rinkos e, aktą e, spalio 27 dieną ir e, diskusijos vyks iki vasario mėnesio, vasario 8 dieną įvyks Briuselėje konferencija šiuo klausimu. Mes taip pat dirbame su vidaus rinkos komitetu ir stengiamės į šį darbą įtraukti kuo daugiau komitetų, kurie norėtų pateikti savo nuomonę. Mums atrodo, kad svarbiausias dalykas šiuo metu yra užmėgsti dialogą dėl priemonių prioritizavimo, priori, dėl prioritetinių priemonių. Galutinis tekstas bus patvirtintas komisarų kolegijos pavasarį. Dėkuoju komisijai. Taigi, ar dabar labai pavargę ir daug dirbantis lygiai komiteto nariai norėtų ką nors pasakyti? Ponas Mulderis. Aha. Nu, bent jau kai ką norėtų pasakyti. Bendrosios rinkos širdys yra paslaugų sektorius. Ir aš atsimenu, kad prieš keliarius metus buvo pasiūlyta padaryti paslaugų sektorių labiau europietišką. Ir aš galvoju, kad gal vertėtų paraginti komisiją taip ir pasielgti. Aš manau, kad paslaugų sektoriai turėtume skirti kur kas daugiau dėmesio. Ir būtų gerai, jei mes galėtume tikrai įsigilinti šį klausimą. Dėkuoju, panau Mulderiui. Daugiau niekas nenori pasisakyti, gal ponas Fos. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju ir ponui Mulderiui už jo paraginimus. Iš tikrųjų, tai yra tas klausimas, apie kurį, kurį turėtume pabrėžti. Šis dokumentas yra tik tai nuomonė. Ne mūsų, o kitas komitetas yra atsakingasis komitetas. Mano galva, mes turėtume jūsų žodžius perduoti kitiems komitetams. Bet be abejo, galime įtraukti jūsų mintis į mūsų nuomonę. Dėkoju, ponui Fos. Ar komisija norėtų ką nors pridurti? Ne? Gerai, viskas gerai. Puiku. Business, I... Na, mūsų darbo tvarkėje liko dar vienas punktas, kiti klausimai. Ir ši savaitė iš tikrųjų buvo labai įtempta. Pakeitimus galima teikti iki trečiadienio vasario 9 dienos 12 valandos. Libė komitete balsuosime vasario 28 dieną, o Imko komitete, atsakingajame komitete balsuojama bus kovo 7 dieną. Aš kalbu dabar apie nuomonės projektą dėl vidaus rinkos. Pone Fos, norite kažką pridurti? Um, hinsichtlich... Taip jums leidus labai trumpai. Dėl mūsų kitų posėdžių. Aš manau, kad reikėtų pasižymėti darbo tvarkėje vasaro 14 ir kovo 17 dienas. Aš žinau, kad e, sunku yra planuoti į ateitį, tačiau mes norime, kad e, mūsų tvarkaraštis būtų pakankamai lankstus. Ir kuo anksčiau sužinosime, kas kada vyks, tuo bus geriau. Mane neramina dar ir tas dalykas, kad vis daugiau posėdžių yra rengiama Strasbūrė. Manau, kad turėtume stengtis e, dažniau susitikti Briuselėje. Nes e, posėdžiai yra rengiami dabar tokiu laiku, kad niekas juos net neteina. O atsižvelgiant į tai, kad mūsų darbo tvarkėje yra labai svarbus klausimai, reikia kad posėdžiai vyktų tokiu laiku, kad visiems būtų patogu į juos ateiti ir dalyvauti. Nes kitaip yra tikrai nesažingas varstyti svarbius klausimus, kai salėje yra vos keli parlamento nariai. Or. Tai, ponia Fosai, aš jūs puikiai suprantu. Libi komiteto darbo tvarkė iš tikrųjų yra perpildyta. Šią savaitę įvyko trys komiteto posėdžiai. Ir mes esame vienintelis komitetas, kuris reguliariai rengia neįlinius posėdžius, papildomus posėdžius, eilinius posėdžius. Ir mes esame priversti e, taip pat rengti posėdžius ir Strasbūro savaitę. Tiesiog taip yra. Jūs pasiūlėte dvi datas ir aš suprantu, kad jūs e, jas sudarinote su ponu Vimvando e, Kemp. Uh, Tačiau būtų geriau, jeigu mūsų komitetas pateiktų jums atsakymą raštu. Panašu, kad susidursime su problemomis. Imko komitetas turėtų balsuoti kovo 7 dieną. Tai reiškia, kad kad mes turime savo nuomonę parengti iki tos datos. Tai reiškia, kad mes turime balsuoti dėl šio dokumento vasario 28 dieną, vėliausiai. Na, galiu tik dar kartą pakartoti, kad e, dirbome iš pėties šią savaitę. Ir galiu Jums pasakyti, kad e, kitų klausimų darbo tvarkė nėra. Ir kitas posėdis įvyks vasario 14 dieną nuo 19.15 iki 21 valandos Strasbūrė. Taip, dar kartą rengsime posėdį Strasbūrė per plenarinę sesiją. Kitas posėdis įvyks vasario 28 dieną nuo 15 valandos iki 18 val. 30 minučių Briuselėje kovo 16 dieną nuo 3 val. iki pusės 7 Briuselėje dar vyks dar vienas posėdis ir galiausiai kovo 17 dieną nuo 9 ryto iki pusės pirmos ir po to posėdis bus tęsiamas nuo 3 val. iki pusės, pusės 7. Tai tiek. Dėkuoju visiems. Dėkuoju tiems, kas sugebėjo išgyventi šią sesiją. Dėkuoju poniai Sipel, ponui Fosui ir malno savaitgalio. Iki pasimatymo. Sure, but...